Dear colleagues, 9.10, it is time to... Mėly kolegos, 10 po 9 laikas pradėti mūsų bendrą INTA, DV ir ENVI komitetų posėdį. Keisimės nuomonėmis su komisijos atstovais dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir priekybos medieną veiksmų plano jo vertinimo ir medienos reglamento peržiūros. Suteiksiu žodį DEVE komiteto vicepirmininkui Enrique Sumu. Labas rytas, mėly kolegos, šiandien Bruselėje jaučias, jaučiamės, tarsi būtume Ispanijoje ar Italijoje. Galbūt ir aukojame. Galimybę pasidžiaugti gamta, bet e, darome, darome tai dėl rimtos priežasties kalbame apie likimą gyvūnų, gyvosios gamtos, kuri didelė dalimi priklauso nuo miškų, miškų kirtimo. Mūsų komiteto pirmininkė ponė Linda Makalan e, atsiprašė, kad nedalyvauja. Ji yra iš e, Junktinės karalystės, turbūt nereikėtų aiškinti labai, dėl ko ji nedalyvauja, bet kuriu atveju ačiū Jums už sutiktą žodį ir galimybę pasakyti keletą, keletą žodžių apie šį svarbų reikalą. Jau kurį laiką e, tarptautiniu mastu dedama nemažai pastangų, tame tarp ir Europos Sąjungoje, siekiant e, užtikrinti teisės aktų vykdymą, miškų valdymą ir priekybą medieną. Angliškai tas procesas trumpinamas kaip flegt. Na ir taip pat ir ES e, medienos reglamentas yra stebimas. Jis buvo priimtas 2013 metais, įsigaliojo 2011 metais. Ir e, visų tų dokumentų tikslas yra užkirsti kelią neteisėtam miškų kirtimui ir neteisėtai prekybai medieną. Reikia pripažinti, kad situacija toli gražu negerėja, o netgi blogėja. Tai daro neigiamą įtaką aplinkai ir taip pat tų žmonių, kurie gyvena iš miško, netoli miško gyvensenai. E, mes ypatingą dėmesį stengiamės teikti savanoriškas partnerystės susitarimams su Azijos, Afrikos, Latino Amerikos medieną eksportuojančiomis šalimis. Šiuose susitarimuose yra tam tikra stimulų sistema, jų tikslas taip pat yra padėti kovoti su korupcija, užtikrinti įstatymo viršenybę Kai kuriais atvejais e, ir kai kuriuose valstybėse, kurios e, yra taip vadinamas žlugusias valstybės, e, neteisėta prekyba išaugo. Taigi, e, Yra atveju, kai tų susitarimų vykdymas yra netinkamas arba jie iš vis nevykdomi, priežasčių yra įvairiausių, kartais tai priklauso nuo politinės valios, kartais toms šalims nėra lengva įsisavinti paramą ir įgyvendinti išsikeltus tikslus ar tikslus, kurie įrašyti susitarimuose. Tačiau yra ir tokių šalių kaip Indonezija, kurios labai daug nuveikė kovodamas su nelegale, nelegaliu miško kirtimu. Neseniai Europos audito rūmai paskelbė savo ataskaitą, kurioje išryškino spragas įgyvendinant tuos susitarimus ir teikiant ES paramą. Auditorumai paragino Europos komisiją parengti geresnę veiksmų programą, nustatant labai aiškius e, trumpos perspektyvos, vidutinės perspektyvos ir ilgesnės perspektyvos tikslus ir numatyti atitinkamą biudžetą šiems veiksmams. Vystimosi komitetas pritarė papildomų finansinių išteklių skyrimui, kad galima būtų juos panaudoti siekiant išsikeltų tikslų. Šiame posėdėje drauge posėdžiauja trys komitetai, tai puikiai galimybė pasikeisti nuomenėmis apie tai, kaip e, galėtume išsklaidyti e, auditorumų būkštavimus Svarbu pakalbėti taip pat, kaip e, tinkamai įvertinti flekt veiksmų planą. Na ir turime taip pat galimybę padiskutuoti apie ES medienos reglamento peržiūrą, kuri šiuo metu vyksta. Yra daug e, veiksnių, tokių kaip politinis stabilumas, e, aplinkosaugos, saugos reikalai, kurie įtakoja šį procesą. Ypač svarbu užtikrinti, kad tie asmenys, kurie būtent e, miškingoje aplinkoje gyvena, galėtų ir toliau ten gyventi ir dirbti. Steiksiu dabar žodį Inte komiteto pirmininkui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aišku, e, verte pagristos e, stra, strategijos esmė e, yra užtikrinti tvarę miškininkystę. Mes labai norime patobulinti esančią padėtį, kurią reikia ką tik mums pateikė 11 e, metų praėjo nuo to laiko, kai buvo e, patvirtintas FLECT veiksmų planas, bet kol kas neturime dar licencijavimo sistemos. E, nors dabar, nors dabar Indonezijoje toksai planas regis neužilgo turėtų įsigalioti. Taigi matome tam tikrą veiksmų rezultatą. Tačiau vis tiek būtina pažvelgti į įvairius sektorius, į vertės grandinę visame pasaulyje. Antraip, neužtikrinsime, kad e, padėtis aplinkos apsaugos srityje, žmonių kokybės užtikrinimo, gyvenimo kokybės užtikrinimo srityje nepagerės. Taigi mums reikia pažvelgti į e, vertės grandinės pradžią ir e, visus tos grandinės etapus ir pažiūrėti, kaip mes galėtume prisidėti prie to savo teisėkuros darbo. Dėkui, e, pradėsime dabar pristatymus. Pone Lorenzo iš DEFCO generalinio direktorato. Dabar pirmoji pasisakys, prašom. Dėkui, jeigu galėtume skaidrės parodyti. On the screen? It's not on the screen. Okay, good morning. Um, thank you very much. Kągi, labas rytas ir ačiū, kad leidote mums e, pasisakyti šiame bendrame posėdyje. E, tai puikiai galimybė mums padiskutuoti šiais klausimais ir atsakyti jūsų klausimus, kuriuos norėtumėte mums užduoti. Mes turime keltą skaidrių apie flakt veiksmų plano įgyvendinimą Kaip žinote, šis veiksmų planas buvo patvirtintas 2003 metais. Jo tikslas buvo kovoti su nelegaliu miškų kirtimu ir nelegalia prekyba mediena. E, iniciatyvą parodė vystamojo bendradarbiavimo generalinis direktoratas, dabar jį kūruoja DEFCO, Ir žinoma, e, svarbu suprasti, kad e, tas planas apima valstybės narės ir jis yra saistantis par... valstybėms partneriams. Taigi, nors tai yra prekybos sustarimas, ten yra, yra valdymo tikslai keliami ir e, reikia pasakyti, kad daug sunkumų ir yra susiję su, to, su tuo dvigubu tikslu. Apskritai kalbant, tai novatoriška savotiška priemonė, tai nėra tradicinė vystimosi, vystamojo bendarbiavimo programa, e, joje derinamos e, e, paramos priemonės ir reguliavimo priemonės, numatomi septynio, numatomas septynios veiklos sritys, kur kalbama yra E, investicijų finansavimą, apie ES teisės aktus, apie patį sektorių. Tai yra e, svarbiausi komponentai, bet taip pat ir veiksmų plano e, pagrindiniai pasiekimai. Nubrėžiami, jie buvo paminėta, kad 2005-aisiais pagal reglamentą numatomi savanoriškas partnerystės susitarimai ir jie leidžia, taip sakant, sudaryti tam tikrus prekybos susitarimus su mediena eksportuojami šiomis šalimis. E, šie susitarimai leidžia į ES eksportuoti medienos produktus, o ES automatiškai atveria prieigą į savo rinkas legaliems produktams. Taip pat sustarimai siekiama sustiprinti skaidrumą, atskaitomybę ir įtrauką. Flekt veiksmų planą, kuris sudaro vieną iš e, Flekt veiksmų e, planas apima taip pat ir ES medienos reglamentą. Apie tai bus kalbama truputį toliau. FLECT veiksmų plano vertinimas atliekamas praėjus 11 metų po jo, po jo įsigaliojimo. Teisimo įpareigojimo tą atlikti nebuvo, bet mes pamanėme, kad būtų labai pravartu atlikti jo vertinimą Ten vertinamos visas septynios veiksmų sritys, jis labai arti susijęs su auditorumu, atliktu auditu. Ir mm, jis yra derinamas su atskirų vertinimu dėl medienos reglamento įgyvendinimo. <clears throat> Vertinimo ataskaita pasirodė gegužės mėnesį ir Mes e, dabar renksime mūsų e, darbinį dokumentą komisijoje, kuris turėtų pasirodyti neužilgo. E, reikia pasakyti, kad geram vertinimui atlikti trūko šiek tiek duomenų tiek apie prekybą, tiek apie valdymo pasiekimus. Keletą žodžių apie metodiką ir pateikimą, tai yra ne, nepriklausomas vertinimas, e, priklauso nepriklausomo reglamentavimo paketui. E, Iniciatyvinėme komitete dirbo ne tik tai e, Europos komisijos atskiri direktoratai, bet ir valstybės narės. Na ir reikia pasakyti, kad nelengva buvo renkti tokį vertinimą, nes e, pirmas dalykas, kurį išgirstate apie flekt, tai, tai e, būtent tai, kas jau čia šiandien, prieš man pradedant kalbėti, buvo pasakyta, o konkrečiai, kad e, vis dar nėra miško kirtimo licenzijų. Bet reikia pasakyti, kad flekt yra labai sudėtingas dokumentas ir trumpai tariant, jeigu kalbame apie išmatuojamus dalykus, e, o licenzijos, lengvai išmatuojamus dalykus, o licenzijos yra toks dalykas, e, tie dalykai nėra pasiekti, tačiau e, tikrų pasiekimų, ypatingai miškininkystės valdymas rytyje nepavyko išmatuoti. Yra tokių pasiekimų, bet įvardinti jų mums nepavyko. E, konsultantų parengtoje ataskaitoje kalbama apie flekt stipresias pusės. Aš jau minėjau, kad kaip priemonė tai ji yra labai novatoriška, ji išlieka labai aktuali. E, ją remia privatus sektorius, pilietinė visuomenė, visi suinteresuotieji subjektai įsitraukia į šį procesą, jį remia. Išlaidų ir, ir naudos prasme ši priemonė pasirodė tikrai pravarti, labai aiškiai matoma ES pridėtinė vertė, ypatingai kai kalbam apie svertinį efektą rinkose, bet taip pat ir valdysenos tobulinimo prasme. E, vienas iš naudingų elementų buvo galimybė koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių. 15 e, valstybių dalyvauja šiame veiksmų plane e, pasirašyti šeši savanoriškas partnerystės susitarimai, dėl kitų šešių dar, dėl, dar, dėl kitų devinių dar derimasi. Ir reikia pasakyti, kad būtent Indonezija yra mūsų sėkmės e, pavyzdys ir tikimės, kad iki šių metų pabaigos e, iš Indonezijos galėsime importuoti licenzijuotą medieną. E, nemažai yra pasiekta ir gyvendinant ES e, medienos reglamentą, apie tai kolegija truputį vėliau pakalbės e, nuostatos dėl viešųjų pirkimų, medienos e, viešųjų pirkimų taip pat rinkoje patobulintos. Ir reikia pasakyti, kad tai padarė poveikį ir tokiam šalims kaip Japonija ir Australija, kurios taip pat ėmėsi priemonių prieš e, neteisėtą miškų kirtimą užsimesgė dialogas taip pat ir su mūsų svarbiausia rinka Kinija. Ir e, mums e, labai svarbu matyti, kad viešųjų pirkimų politika tose valstybėse vystosi, plėtojasi. E, vertinimas atskleidė, keletą svarbiausių trūkumų. Kai kurie iš jų jau buvo paminėti. Visų pirma, tai susiję su planavimo ir koordinavimo neveiksnumu. E, vertinant komisijos ir valstybių narių veikimą. Senoriškas partnerystės sutartys labai sudėti sudėtingos, reikalauja daug išteklių, e, reikalauja tam tikrų politinių įsipareigojimų, kintančių politinių įsipareigojimų iš, pa, iš šalių partnerių. E, reikia įvertinti e, valdymo srities pokyčius. Kalbant apie FLECT veiksmų plano septynės veiklos sritis, toli gražu ne visose, juose visiškai aišku, e, kaip išspręsti kai kurias finansavimo problemas arba problemas susijusias su e, medienos tiekimu iš e, valstybių, kuriuose vyksta konfliktai. Kalbant apie miškų naikinimo problemą. Čia pagrindinis veiksnys yra miškų žemės paskirties keitimas. Ataskaitoje tarp rekomendacijų sakoma, kad norint pasiekti veiksmingesnio flekta veiksmų plano įgyvenimo reikia e, geriau geografiškai ir temiškai, tematiškai pritaikyti veiksmus, reikia sustiprinti stebėseną ir įgyvendinimą, e, reikia daugiau kalbėti apie tai, kaip turėtų atrodyti e, mūsų miškų naikinimo užkardimo politiką, reikia geriau bendradarbiauti su partneriais siekiant, kad mūsų veiksmai būtų veiksmingesni. E, Europos komisija dar kol kas neprengė savo darbo dokumento, laukiama jo e, birželio mėnesį, bet e, jo tikslas yra neplanuoti, nežiūrėti ateitį, bet remtis įvertinimu ir pabandyti apibendrinti e, to įvertinimo rezultatus. Tai yra tam tikras e, pamastymas komisijos viduje. Bet pagrindinės mintys yra aiškas, kad veiksmų planas e, atitinka tuos tikslus, dėl kurių jis buvo kurtas ir kad išlaidų ir naudos analizė rodo, kad jis pasiteisina. Jis taip pat įvardyja tam tikrą nenuoseklumą planavime, valdyme ir koordinavime. Taigi, kas laukia ateityje, turi pasirodyti darbo dokumentas, komisijos darbo dokumentas. Mes taip pat tikimės parengti tarybos išvadas dar pirmininkaujant Niderlandams. Galbūt prasidės procesas, kuris ves prie parlamento rezoliucijos prieimimo ir mes galvojame, ar nereikėtų platesnių konsultacijų apsvarstyti įvairias alternatyvas, kurios leistų e, panalizuoti miškų naikinimo pagrindinius veiksnius. Ačiū. Dabar išklausysime pono Henley iš aplinkos saugos generalinio direktorato. Jis taip pat kalbės apie e, veiksmų planą dėl miškų įstatymo taikymo valdymo ir priekybos. Ačiū, labas rytas kolegos. Šį rytą kalbėsiu jūsų minėtų klausimų. Kolegė ką tik tai iš DEFCO padarė pristatymą. Ir mes tikrai neturime jums įrodinėti, koks sudėtingas šis yra klausimas. Ir kaip jau buvo pasakyta, daugelie šalių, su kuriamis dirbame, politinė situacija yra sudėtinga. Indonezija yra federalinė valstybė, kurioje nuomonės labai išsiskiria. Taigi, kaip buvo pasakyta, Indonezijoje mes tikrai pasiekėme sėkmės, tačiau prieš pusmetį, jeigu būčiau kalbėjęs, tai e, mano pasisakymas būtų buvęs visai kitoks, nes vyriausybė prieš e, pusę metų visiškai netikėtai patvirtino vieną teisės aktą, kurį vėliau atsijėmė ir dabar pateikė naują įstatymą susijusiu su licencijomis. Ir mes tikimės, kad priešinimuose nebebus šį kartą ir jeigu šis teisės aktas įsigalios rūpjūčio viduryje, tai valstybės narės turės tris mėnesius įgyvendinti visus administracinius procesus ir metams baigiantis mes gausime medieną, licencijuotą medieną iš šios šalies. Taigi mes tikimės, kad e, mes pamatysime pažangos. Indonezija įgyvendina savo sistemą ir mes tikime sulaukti šios sistemos pranašumų. Kitos šalis taip pat, kurios svarsto galimybę pasirinkti tokį patį kelią, galbūt pažiūrės į Indonezijos pavyzdį ir mes tikimės, kad Indonezija bus e, tas pavyzdys, kuris paskatins pažangą ateityje. Žiūrint į medienos reglamentą, norėčiau susitelkti ties trimis dalykais. Pirmiausia, noriu kalbėti apie pagrindinės pareigas, taip pat apie šio reglamento peržiūrą ir įgyvendinimą bei vykdymą. Taigi medienos reglamentas įdiegia deramą tikrinimą ir veiklos vykdytojai turi pasirūpinti, kad jų įgyjama mediena, kuri pateikiama į ES rinką, ateina iš teisėtų šaltinių. Tai nėra absoliuti sistema, nėra kontrolės. Ir ši prievalė tenka veiklos vykdytojams ir valstybės narės turi tikrinti šią sritį. Neteisėtai parašta mediena negali patekti į rinką ir valstybės narėse yra kompetentingų institucijų, kurios turi rūpintis, kad šis reikalavimas būtų tenkinamas. Prekiautojai taip pat turi rūpintis atsekamumu. Mūsų peržiūra parodė, kad įgyvendinimas šiek tiek vėluoja. Valstybės narės turėjo įdėkti naujus darbo reikalavimus metodus e, turėjo paskirti kompetitingas institucijas, apibriežti nuobaudas ir jų taikymą. Valstybės narės turėjo įdėkti veiklos vykdytojų tikrinimą, remiantis riziką. Kaip aš jau sakiau, nebuvo įdėkta kontrolės sistema ties įvežimu O komisijos vaidmuo yra prižiūrėti visą procesą ir skatinti bendradarbiavimą bei prižiūrėti, kaip valstybės narės įgyvendina šį reglamentą. Mes atlikome šio reglamento peržiūrą ir parengėme savo ataskaitą, remdamiesi valstybių narių pateiktomis ataskaitomis, taip pat diskusijomis su partneriais bei suinteresuotomis šalimis. Mūsų parengtoje ataskaitoje mes teigiame, kad reglamentas gali padaryti didžiulę įtaką kovojant su neteisėtu miškų kirtimu. Suinteresuotosios šalis taip pat mato, kad šis reglamentas prisideda prie tarptautinių pastangų stabdant miškų naikinimą. Tačiau mes matome, kad valstybės narės ir privatusis sektorius dar turi nemažai ką nuveikti, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti. Surinkti duomenys rodo, kad kompetitingos institucijos ne visuomet skyrė pakankamai lėšų reglamento įgyvendinimui. Mes žinome, kad valstybėse narėse ribojamos viešosios išlaidos. Ir sudėtinga, aišku, pasiekti tam tikrus tikslus, nes finansavimo nėra pakankamai. Tačiau pažanga yra stebima. ES veiklos vykdytojai suvokia, kad turi pasirūpinti kad e, jų gaunama mediena yra teisėtai paruošta. Kaip jau minėjau, kompetitingos institucijos turi dėti papildomų pastangų, kad e, reglamentas būtų vykdomas. Komisijos e, pagrindinis vaidmuo yra skatinti bendradarbiavimą ir užtikrinti kad reglamentas būtų veiksmingai taikomas visose valstybėse narėse. Mes vykdome komunikavimo kampanijas valstybėse narėse. Ir kitos pasaulio šalis taip pat reaguoja. Australijoje panašus teisės aktai yra rengiami, Šveicarijoje taip pat. Kitos sparčiai besivystančios šalis taip pat svarsto šiuos klausimus. Japonijoje didžiojo septintuko susitikime komisijos narys Velė taip pat įtraukė į susitikimo išvadas dalykus susijusius su medienos reglamentu. ES medienos reglamentas tikimasi paskatins tas šalis, kurios dabar dirba pagal savanoriškus partnerystės susitarimus, judėti link licencijavimo. Ir ES importuotojams reikės taikyti ES medienos reglamentą. Aš čia kalbu apie medieną atvežamą ne iš Indonezijos. peržiūrint reglamentą iškilo klausimas, ar pakankama yra produktų apreptis nustatyta reglamente ir buvo pastebėtas tam tikras nenuseklumas, buvo įtraukti stalai, bet neįtrauktos kėdės ir komisija turėtų pasvarstyti šitą nuseklumo klausimą ir galimybę išplėsti produktų aprepti. Mes dirbame su ES valstybėmis narėmis, turime ekspertų grupę, taip pat ir FLECT komitetą ir mūsų tikslas yra paskatinti valstybės narės keistis informaciją ir bendrauti bei keistis pažangiausią praktiką ir sėkmės pavyzdžiais. Ir tai yra švelnioji mūsų įgyvendinimo politikos pusės, tačiau svarbiausia yra reglamento įgyvendinimas ir vykdymas. 2014 metais buvo 18 valstybių narių, kurios nepakankamai atitiko reikalavimus. 2015 metų birželio mėnesį buvo keturios valstybės narės kurioms reikėjo imtis papildomų priemonių. Taigi mes ir toliau plėtojame dialogą su šiomis valstybėmis. Mes pradėjome pažeidimo procedūrą prieš keturias valstybės narės ir mes tikimės pažangos iš tų valstybių. Ispanija prieėmė sprendimą įsteigti vieną kompetitingą instituciją kiekviename regione. Tai apsunkina bendrą situaciją, tačiau mes laukiame Ispanijos sprendimo ir kada jos pateiks kompetitingų institucijų duomenis. Taigi mes esame nusiteikę gan teigiamai, suprantame, kad dar reikia nemažai ką nuveikti. Mes perėjome nuo bendradarbiavimo, skatinimo ir paramos taikymo prie griežtesnio požiūrio ir tai rodo tam tikrą naudą. Taip pat mes plėtojame dialogą su pilietinė visuomenė ir tikimės, kad ateityje matysime vis daugiau pažangos. Aš pats asmeniškai matau, kad tose valstybėse narėse, kurios įdėgia gerą kontrolės sistemą, bylų skaičius, kuomet operatoriai nevykdo įsipareigojimų, išaugo ir veiklos vykdytojai yra nubaudžiami. Kalbant apie Kiniją, Mes taip pat norime parodyti Kinijai, kad būtina padėti ekonomikos partneriams ES teikiant informaciją, nes priešingų atveju tai gali turėti įtakos prekybos ryšiams. Aš nesakau, kad viskas yra tobula, tačiau mes laikomės įsipareigojimo. Dėkoju komisijai už pristatymo. Pradėsime dabar diskusijos. Pirmiausia, pana Žadu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, esu Inte pranešėjas e, e, dėl Flekt savanoriškos partnerystės susitarimų. Mes gana išsamei diskutavome, rodo 2014 metais, ankstesnės kadencijos pabaigoje apie deleguotusius aktus dėl Indonezijos. Ir um, šios diskusijos tikrai buvo svarbios, jautėsi įtampa, nes prieš kelis metus uh, švertinimo matėsi, kad uh, didelė dalis miškų Indonezijoje buvo naudojami nelegaliai, neteisėtai. tai Ir uh, Indonezijos vyriausybė vis dėlto įdėjo daug pastangų tam, kad uh, būtų pagerinta ir Indonezijos uh, reputacija, bet taip pat ir tam, kad būtų pagerinta situacija miškų sektoriuje. Taigi tai yra tikrai susijęs su apskritai flekt filosofija ir svarba. Aš kaip sakiau, uh, Šis mechanizmas e, sulaukė didelio pritarimo nuo pat pradžios, e, net, nes juo naudotis yra galima vykdyti sažiningesnę teisėtą priekybą. Ir komisija taip pat e, minėjo, kad taip mes saugome miškus. Nors ir dabar miškų naikinimas vyksta dėl to, kad miškai tiesiog išnaikinami dėl to, kad norime dirbti žemę. Bet šis mechanizmas taip pat leidžia ir didinti demokratiją, stiprinti demokratiją e, visuomenėje. Demokratija yra, pavyzdžiui, rinkimai, teisės valstybės principo laikymasis, bet e, taip pat jis stiprinama ir per e, civilinės piliečių visuomenės asmenės subjektus kur e, su gamta yra susiję įvairūs ištekliai ir dažnai korumpuoti asmenys e, veikia, pasitelkia būtent, e, naudoja tą gamybos grandinę. Taigi tos šalis, kuriuose buvo sudaryti savanoriški partnerystės susitarimai, tose šalyse nevyriausybinės organizacijos tikrai labai džiaugiasi to procesu. Na, mes suprantame, kokiu sunkumu šiuo metu kyla. Flekt tai egzistuoja jau seniai, licencijų dar nėra. Taigi, matome iš vertinimo, kad problemų kyla visiems. E, tiesiog e, licencijų nėra e, išduodama. Ir e, dėl to šiuo metu susidaro įspūdis, kad reikėtų siekti rezultatų, bet pavojus Mm, per greitų rezultatų parengimo pavojus išlieka. Ir mes visi turime dėti pastangas tam, kad jeigu pirmoji licencija, pirmosios licencijos teisinis aiškumas nebūtų akivaizdus, jeigu nebūtų aišku, kad mediena yra teisėta, tada reikėtų apie tai padiskutuoti dar kartą. Taigi mano frakcija pasisako už tuos teigiamus pokyčius. Mes matome, kad Indonezijoje pažangos pasiekta, bet e, norėtume būti tikri, kad tos pirmosios licencijos nebūtų susijusios su neteisėtu miškų kirtimu, Ir um, norime, kad taip pat būtų atsirastų kontrolės, nepriklausomos kontrolės institucijos, būtų pasitektas skaidrumo mechanizmas. Ir mes žinome, kad visame pasaulyje e, ir Indonezijoje miškų sektoriuje kyla tam tikrų kliučių. Taigi, būtinai turi bendradarbiauti įvairios parlamento komitetai, reikia bendradarbiauti ir su komisija tam, kad būtent pirmosios licencijos būtų švarios, būtų sąžiningos ir kad e, rodytume pavyzdį daugeliui valstybių ir kad nuo to nenukentėtų visa dinamika, visas, visi pokyčiai, kurie prasidėjo jau prieš kelis metus. Dėkoju, ponė Miller. Pirmininkė, dėkoju. Mes taip pat džiaugiamės komisijos pristatymu, ypač džiaugiamės išvadomis. Tikrai nereikia keisti Europos reglamento. Miškų valdymų sistemos Europoje yra istorinio pobūdžio ir valstybėse narėse jos skiriasi, taip pat ir kontrolė skiriasi, jas sunku palyginti. Štai dėl ko buvo akivaizdu, kad e, įgyvendinimas net negalėjo vykti e, vienodai. Mūsų manimo šiuo metu e, dar yra per anksti tvirtinti reglamentą. Dar reikia šalinti tam tikras spragas valstybėse narėse. Ypač e, to reikia tam, kad e, rinkos dalyviai turėtų daugiau informacijos Ir taip pat to reikia tam, kad išvengtume naujų biurokratinių spragų, kliučių. Žinoma, mes galime diskutuoti apie priedo keitimą, bet e, tai turime daryti nepamirštami regionų įvairovės, e, tų regionų, į kuriuos mes importuojame produktus. Turi būti užtikrintos vienodos sąlygos, atsižvelgiant ir į Europos sistemą. Žinome, kad e, Europos e, e, Sąjungos viduje mes išnaudojame, mes naudojame savo išteklius, bet kol kas miškų išteklių mes naudojame tik 65 procentus, taigi turime didelę veiksmų laisvę. Ir turėtume pagalvoti apie tai, kaip kad, pavyzdžiui, kad kamštmedis taip pat būtų importuojamas. E, aš taip pat norėčiau kovoti su neteisėtų miškų kirtimu. Dėkuoju, panas Vėlinė. Dėkuoju. Europos parlamente mes tampame auksinėmis žuvelėmis, pamirštame, kas buvo praeitie, mus vilioja tik nauji dalykai. Bet e, prisimenu, kad mes prieš kelis metus patvirtinome medienos reglamentą, tik atleiskite, jeigu kažką būsiu pamiršęs. Tikrai labai gerai girdėti tą pristatymą apie medienos reglamentų įgyvendinimą. Aš turėčiau vieną klausimą, kurį būtų galima susijęti su platesniais klausimais. Mes žinome, kad medienos reglamente taip pat yra numatytos bausmės, sankcijos, dėrybose, vedant dėrybas, taip pat tai buvo nuspręsta vedant dėrybas ir su taryba. Ir norėčiau paklausti, ar tos sankcijos jau buvo pritaikytos kam nors, ar kas nors turėjo sumokėti baudą? Ar jau buvo nustatyta, kad ta, kas nors jau netitiko reikalavimų nustatytų šiame reglamente? Na ir jeigu atsakymas yra neigiamas, tuomet mes turėtume pagalvoti apie galimus variantus. Galime sakyti, kad tikrai netinkamai yra įgyvendinamas šis reglamentas ir dėl to tų sankcijų tikrai mažai. O galbūt galėtume pagalvoti apie dar vieną aspektą. Galėtume pagalvoti apie tai, kad reikėtų galbūt padidinti apriepti, reglamento apriepti. Sureaguosiu tai, ką sakė komisija. Ko gero, gali būti sunku įgyvendyti, pristaikyti prie šio reglamento reikalavimų. Atsiprašau, galbūt aš pamiršau kokias detalės, pamiršau kokias detalės, bet e, tikrai reikėtų atsižvelgti į tam tikras rūšis, medienos kilmę, e, šalį, kurioje mediena, mediena yra kertama. Bet pagalvokite, pavyzdžiui, jeigu jūs gaminate popierių Suomijoje, o Suomijoje taip pat yra daug medienos iš, atvežamos iš Rusijos, aš nemanau, kad yra atskiriama, atskiriamas pluoštas, Suomijos e, ir Rusijos pluoštas. Taigi tokiu atveju reikėtų kažkaip atskirti, e, kažkaip, negalėsime užtikrinti iš, ištikrinti, iš kur, iš kur ta mediena yra. Arba pagalvokite, pavyzdžiui, apie laminatą, apie stalų, e, e, apie medžiagą, iš kurios gaminami stalai. Aš prisimenu Ikėją iš Švedijos. E, ji ši įmonė teigia, kad jie sugeba atskirti kilmę. Na, jie tikriausiai tokius pajėgumus turi, bet tai yra tikrai didelė įmonė. Bet ar įmanoma mažoms įmonėms tikrai pasakyti, kad e, būtent e, konkreti plokštė yra iš tam tikros e, medienos rušies. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie plastiką pagaminamą iš celiuliozės ar galima tikrai kiekvienu atveju pasakyti, kokia tai yra medienos rušis? Aš manau, kad dažnai mes kalbame apie mišinį. Taip pat e, turėtume kalbėti apie vertę. Švediškai yra toks žodis gyrit. Ir tai reiškia būtent liekanos, e, liekanos nuėmus derlių. Mes žinome, kad tai, kas lieka, kažką nupjovus, nuėmus derlių, vis dėlto turi vertę. Ir e, gali būti kartais labai sunku kurti naujus produktus, todėl kad e, produktai maišosi ir e, neaišku, kokia yra jų kilmė. Tikrai manau, kad gali būti sunku įgyvendinti reglamento reikalavimus. Uh, Ir aš nekalbu tik apie išteklius. Dėkuoju. Thank you very much, Miss uh, Autala. Dėkui. Pone Autala. Dėkui, pirmininkė. Yra daug iniciatyvų susijusių su skaidrumu ir atskaito, atskaitomybė, kai kalbame apie gamtos išteklius, kurie neatsinaujina, iškastiniai dalykai EITI skaidrumo iniciatyva ir kitos iniciatyvas, bet iš tikrųjų atėjo laikas jau galvoti apie tą patį, kai kalbama apie atsinaujinančius išteklius, užtikrinti, kad e, tie ištekliai būtų tvarūs. Ir aš manau, kad e, šiame kontekste medienos produktų reglamentas ir flekt veiksmų planas yra labai svarbus. E, tai galėtų leisti mums veikti efektyviau, e, remiantis e, veiksmų planu ir savanoriškos partnerystės susitarimais. Jeigu aš teisingai suprantu, dabar jau e, remiamas ES veiksmų planas kovai su miškų naikinimu ir alinimu, Ir tai būtų, aišku, labai pravartu ateinančioms kartoms. Aš noriu paklausti, ar, ar komisija toliau ketina dirbti, taip sakant, klasterinių pagrindų. Aš e, girdėjau jūs sakant, kad yra tam tikro nenuseklumo įgyvendinime, tad ar komisija ketina labiau derinti tarpusavyje veiksmus ir Vis tik prisiminkime, kad 2030 e, metų darbo tvarkė arba tvaraus vystimosi tikslai e, įpareigoja komisiją būtent taip elgtis. Kitas klausimas. Girdėjome pristatant medienos reglamentų peržiūrą, kad e, gali tekti reglamento taikymos rytį išplėsti. Apie tai reikėtų iš tikrųjų pamastyti. Girdėjome taip pat, kad e, miško žemės paskirties keitimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių lemiančių miškų naikinimą. Tad ar e, iš tikrųjų bus plečiama reglamento taikymas rytis? Na ir trečia, ar tikrai privatus sektorius nepakankamai įtrauktas į FLECT veiksmų planą? Gal reikėtų pagalvoti apie kažkokias kitokias e, priemonės, kažkokius e, savanoriškus ar saistančius bendradarbiavimo mechanizmus, kad e, jie būtų atskaitingi už tą produkto gaminio gaminimo grandinę. Galbūt reiktų čia įkvėpimo paieškoti vadinamųjų e, konfliktinių vietovių išteklių reglamente. Na ir paskutinis klausimas. Atrodo, kad komisija jau pradeda ruošti tą veiksmų planą dėl miškų naikinimo ir alinimo. Ar tikrai tai vyks atvirai ir skaidriai, kad visi suinteresuotieji subjektai galėtų dalyvauti? E, esu šiek tiek nusivylusi, komisija dabar kalba apie vidinį darbo dokumentą, o tai reiškia, kad e, toli gražu ne su visais bus konsultuojamasi ir pilietinė visuomenė galbūt neturės galimybės dalyvauti skirtingai nuo uh, komunikato, kuris paprastai rengiamas tarybai ir parlamentui. Pirmininkas, kągi dabar e, pabandysime paprašyti komisiją atsakyti. Gal ponė Lorenzo norėtų pradėti ir paskui ponė Saliai, bet jūs pasirinkite. Dėkui, ponė pirmininkė, aplinkos generalinio direktorato vardu pradėsiu. Buvo e, visas spektras klausimų. E, atsakysiu ponui Žabu apie Indoneziją. E, iš tikrųjų, galbūt eina kalba apie pirmą licenzijavimo e, susitarimą, buvo tam tikra pagunda paskubėti ir e, apriepti tik tai 50 procentų produktų, bet mes to nepadarėme, paprašėme, kad visi produktai būtų įtraukti. E, mes e, Indonezijoje buvom susitikę su jų pramonės atstovais, ministrais, piliečių visuomenė. Išgirdome jų įsipareigojimus ir iš tikrųjų tas perėjimas, kurį jie atliko, yra labai svarbus. E, jie dabar pradeda reguliuoti 100 procentų savo miškų kirtimo veiklos, net ir tą dalį, kuri nėra eksportuojama uh, į Europos Sąjungą. Žinoma, e, dabar jie, lygiai taip pat kaip mes, yra suinteresuoti, kad viskas veiktų teisingai ir mums labai svarbu, kad e, pilietinės visuomenės NVO partneriai įsitrauktų į šį procesą, tai yra garantija, kad viskas vyks gerai e, su valstybėmis narėmis gerai bendradarbiaujama ir konkrečiai su jungtinė karalystė, vystamą bendradarbiavimo agentūros mums čia padeda šiame darbe. Perėsiu prie klausimų apie ES medienos produktų reglamentą. Taip, sankcijos egzistuoja, baudų dydį nustato atskiros valstybės narės ir e, virtinėje valstybių narių jau tos baudos buvo pritaikytos, taigi sistema veikia. Ir kaip aš jau anksčiau minėjau, inspektoriai iš Slovenijos, Švedijos buvo nuvykę į Kiniją ir mūsų prekybos partneriams labai aiškiai pasakė, kad po truputį tos priemonės pradės, tos sankcijas pradės veikti. Ir matyt, su laiku ta žinia pasieks ir pagrindinius ekonominės veiklos vykdytojus. Jie pradės suprasti, kad privalės laikytis nuostatų. E, Valstybės narėse iš tikrųjų pažeidimo procedūros e, jau yra įgyvendinamos ir priemonių imamasi. Buvo klausima, ar sunkiai įgyvendinamas reglamentas. Taip, jisai sunkiai įgyvendinamas Mes, kaip aš minėjau, bandome užtikrinti gerą bendradarbiavimą, keistis patirtimi, praėjo tik tai du metai, daugelie valstybių narių rezultatai yra geri, kai kur teks mums griežčiau pažiūrėti, tai matyt, parlamentas to ir tikisi iš mūsų, bet e, mes esame pasiruošę imtis ir griežtesnių priemonių. Buvo klausima apie atskiras rūšis ir kaip e, užtikrinti, kad neveiktume neproporcingai. Tiesą sakant, jeigu jūs esate e, ekonominės veiklos vykdytojas, tai jūs esate suinteresuotas e, laikytis taisyklių, jeigu jūs šaltinius ar žalivas pradėsite maišyti, tai e, gali paaiškėti, kad jūsų galtinė produkcija nėra teisėta. Taigi, e, ypač, kada e, žaliva yra maišoma, operatorius yra suinteresuotas, kad galtinė produkcija būtų kabutėse švari. Kai aš kalbėjau apie nuoseklumą ar darnumą, aš kalbėjau apie reglamento taikymo srity ir apie galimybę peržiūrėti tą taikymo sritį. Kol kas e, dabar galutinių išvadų neturime, turime įvertinti, pažiūrėti, koks galėtų būti galimas poveikis tokių pokyčių. Bet tai iš tikrųjų yra dalykas, į kurį reiktų pažvelgti iš naujo. Taip, mes matome sąsajas tarp šio reglamento ir darbo užkertant kelią miškų naikinimui, reikia mąstyti, kokią reikėtų laikytis poveikio, laukiame ataskaitų, atitinkamų ataskaitų. E, jų reikia e, dar palūkėti, pažiūrėti į kitas problemas ir paskui prasidės labai plačias konsultacijos su valstybėmis narėmis, pilietinė visuomenė, galiu juos užtikrinti, kad mes neužsidarysime kažkur uh, izoliuotame bokšte e, mūsų laukia labai sudėtingas darbas ir kaip e, komiteto nariai sakė, reikia atsižvelgti į tą ataskaitą, kuri buvo paskelbta prieš tris metus, bet yra padaryta labai daug pažangos. Ir kai e, žiūrime dabar į miškų naikinimo problematiką, matome naujus veiksnius dėl miško E, žemės paskirties keitimo, ar tai būtų palmių aliejaus e, auginimo kampanijos, ar kavos plantacijų veisimas ir taip toliau. Taip, buvo e, paminėta sąsaja su iškastiniais mineralais iš vietovių, kuriuose vyksta konfliktai. Galbūt aš ne visiškai teisingai supratau Bet e, kai žiūrime į pagrindinius produktus, e, kuriais prekiaujama rinkoje, tai e, kai kuriams valstybėms narėms ten iškils labai labai sudėtingų problemų, sakysime, palmių aliejų sertifikavimo sistemos rytyje ir taip toliau. Dėkui. Okay, perhaps another uh, couple of questions. Kągi, dar keletą klausimų pratesant uh, kolegos pastabas. Tai ar, ar komisijos tarnybos, taip sakant, klasteriniu <laughs> metodu e, dirbsime taip, e, tvaros vystimas ir tikslai būtent to reikalauja. E, šią veiklą koordinuoja vicepirmininkas Timmermansas ir per keletą ateinančių mėnesių lauksime nurodymų, kaip e, kokiais metodais galėtume mes, taip sakant, tokiu klasteriniu grupavimuose būdu dirbti. O kalbant apie flekt veiksmų planą, tai be abejo reikia daugiau dirbti su tarnybomis. Bendradarbiaujame su DEFCO ir aplinkos e, direktoratais, bet reikia daugiau dirbti ir su prekybos e, direktoratu ir kitais, bet taip pat ir su valstybėmis narėmis. Iš tikrųjų, silpnoji vieta e, būtent tai ir reikia arčiau, e, glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Kalbant apie privatų sektorių, būtent vertinimas e, padarė išvadą, kad nepakankamai jis yra įtrauktas. Taigi, kalbant apie veiksmų planą, dirbame su valstybėmis gamintojomis, partnerystės šalimis. Ir mes turime ten priemonių, e, kurios skirtos e, būtent privataus sektoriaus stiprinimui. Tose šalyse, su kuriomis turime savarankiškas partnerystės susitarimus. E, nerima kelia mažas privatus sektorius, kurį galbūt e, pokyčiai teisėtumo prasme gali paveikti neįgiamai. Toliau dėl darbo dokumento, kaip aš e, sakiau, tai dokumentas, kuris remiasi ankstesnė informacija. E, dėl jo vis dar konsultuojamasi tarp atskirų komisijos tarnybų, bet jūs turėsite galimybę sureaguoti į tą dokumentą, kai jis birželio pabaigoje bus paskelbtas. Dėl e, vertinimo e, tai iš tikrųjų buvo gana platus vertinimas, konsultantai konsultavosi su pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijomis mūsų valstybėse partnerėse. Pirinkas dėkoju už diskusiją, dėkoju komisijos atstovams, dėkoju trijų komitetų e, nariams. Na ir dabar šią e, mūsų posėdžio dalį baigiame, po poros minučių tęsime savo posėdį, nes komisijos narys jau.